posėdis sustabdytas gegužės 6 dieną pratesiamas. Turiu preliminarios informacijos, kurią norėčiau pateikti šiandien. Jau šeštą kartą ES švenčia Tarptautinę kovos su homofobija dieną. Prieš 20 metų homoseksualumas buvo išbrauktas iš sąrašo skirto lygoms. Tai padarė Pasaulio sveikatos organizacija. ES kovoja su visomis homofobijos formomis ir tai atsispindi sutartyje bei pagrindinių teisų hartijoje. Šį mėnesį švenčiame 60-asias Šumano deklaracijos metinės. 8-9 gegužės dienomis Bruselė ir Strasbūre įvyko atvirų durų dienos Europos parlamente. Žmonės galėjo pamatyti savo akimis iš arti, kaip atrodo Europos parlamento darbas. Daugiau kaip 33 tūkstančiai ES piliečių apsilankė parlamente, Bruselėje ir Strasbūre. Čia šioje salėje įvyko susitikimas su 800 jaunimo atstovų iš visų ES valstybių narių. Mes su jais diskutavome ir kartu aš ir 11, dalyvavo 11 parlamento narių, diskutavome ES klausimais. Trečias dalykas. Prieš savaitę, gegužės 11 dieną, man teko garbi įteikti Karolio didžiojo jaunimo premiją Achene. Vokietijos, Airijos ir Bulgarijos atstovai laimėjo pirmą, antrą ir trečią vietas atitinkamai. Vokiškasis projektas kuris apjungia 21 valstybę narę ir 24 technikos universitetus, buvo jungtinio pobūdžio. Ir pagrindinis didžiojo, Karolio didžiojo prizas buvo įteiktas e, po dviejų dienų, 13 dieną po jaunimo premijos įteikimo. Jį įteikė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Kitas klausimas. Praėjusią savaitę lankiausi Stokholme konferencijoje, kuri buvo skirta ES parlamentų pirmininkams. Pirmininkai arba jų pavaduotojai iš visų 40 nacionalinių asamblėjų e, ten buvo susirinkę. Kalbėjome apie ateities bendradarbiavimą, apie būsimąjį Belgijos pirmininkavimą. Ir šį renginį surengė Švedijos parlamento kolegos. Jiems padėjo Ispanijos parlamentarai. Na, būtent dėl to, kad šiuo metu ES pirmininkauja Ispanija. Taip pat įvyks e, jungtiniai parlamentiniai posėdžiai ir komitetų jungtiniai posėdžiai. Dabar norėčiau pasveikinti dvi ES šalis, Jungtinė karalystė ir Vengrija, kuriuose išrinktos naujos vyriausybės. Tikiuosi, kad tai bus stabilios vyriausybės, nes ES to reikia, kad sprendimai būtų primami kaip galima greičiau. Mes atstovaujame bendrijos e, sprendimų metodus, tačiau bendradarbiavimas, e, aišku, su vyriausybėmis yra labai svarbus, siekiant veiksmingų sprendimų ES piliečių naudai. Praėjusio posėdžio protokolas ir patirinti tekstai e, jau paskelbti. Ar turite pastabų? Atrodo, niekas neturi pastabų, taigi protokolas patvirtintas. Ponas Mauro, prašau žodžio, prašom. Ponas Marija Mauro. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau priminti, kad šį ryt Afganistane du italų kareiviai iš Turino brigados buvo nužudyti antpolio metu.